Jos protokolas bus pateiktas parlamentui tvirtinti kitos sesijos pradžioje. Jei nebus pateikta pastabų, priimtos um, šią sesiją rezoliucijos bus nedelsiant perduotos e, tiems, jos skirt, kam jos yra skirtos. Tokiu būdu baigiame šios dienos darbą. Dėkuoju už jūsų dalyvavimą ir linkiu geros kelionės namo.